Welcome, dear colleagues. Welcome to... Sveiki, kolegos. Susirinkę šiandienos ekon komiteto posėdį. Prieš pasisveikindamas su Nilsu Tigesen, Europos fiskalinės valdybos pirmininku, norėčiau E, patvirtinti darbo atvarkę, jei niekas neprieštaraus, laikysime ją patvirtintą. Neturiu jokių pranešimų, bet noriu jūs informuoti apie vykstančias tarp institucinės dėrybas. PEP trišalis dialogas 25 spalio. Įvyko antrasis susitikimas, e, remtasi kompromisu pasiūlytų pranešėjų, trys institucijos pasiekė susitarimo dėl daugybės apibrėžčių antrajame straipsnėje. Pagrindinis paskirstimas 19 straipsnėje e, - gaminių valdysenos, biometrinės rizikos ir sankcijoje 58-59 straipsniuose po tolesnių diskusijų nepavyko pasiekti kitų susitarimų dėl EOPA ir nacionalinių kompetitingų institucijų. Dėl, dėl paslaugų teikimo. Kitas politinio trišalio dialogo susitikimas numatytas lapkričio 15-ąją. Ir dabar galime perėti prie ketvirtojo mūsų darbo tvarkės punkto keitimosi nuomonėmis su Nils Tigesen, Europos fiskalinės valdybos vadovu. Kaip žinote, Europos fiskalinė valdyba buvo įkurta po penkių pirmininkų pranešimo dėl e, pinigų ir ekonominės sąjungos kūrimo užbaigimo. Svarbiausios šios valdybos užduotis - vertinti bendrijos fiskalinę situaciją, e, taip pat į eurozonos e, situaciją bei nacionalinę situaciją ir teikti patarimus dėl bendrijos fiskalinės sistemos ateities spalio 10 Europos e, fiskalinė valdyba paskelbė savo antrąją metinę ataskaitą. Ataskaitoje apžvelgta, kaip es fiskalinė sistema plėtuojasi 2017-aisiais, akcentuoti pozityvus ir negatyvus poslinkiai bei e, kiek yra erdvės pažangai, apie tai kalbėsime. Taip e, pat pateiktos rekomendacijos, kaip supaprastinti stabilumo ir augimo paktą ir jo valdyseną ši diskusija vyksta tikrai laiku, nes susitinkame tada, kai fiskalinių taisyklių aptarimas bei fiskalinių taisyklių nesilaikamas yra viena iš svarbiausių aktualijų, kaip žinote. Kaip žinote, dabar kaip tik svarstomi ypač E, klausimai ir kritikuojama viena valstybė, ypač ta valstybė, kurią aš puikiai pažįstu. Ir dabar tikrai laikas kalbėti apie fiskalinę situaciją. Išklausysime e, profesoriaus Tygeseno pasisakymo, o po to nariai turės galimybę užduoti klausimus. Taigi, profesoriaus Tygesen, malonu jūs čia pasveikinti ir žodis jums. Ačiū, ponė pirmininkė, už kvietimą dalyvauti posėdėje. Fiskalinės valdybos nariai turėjo ir anksčiau galimybių keistis nuomonėmis su ekonomikos komiteto nariai ir, ir tikrai laukiau šio susitikimo. Jūs priminėte e, apie mūsų institucijos įgaliojimus. Dėl šių įgaliojimų esame patogioje situacijoje. Galime kalbėti apie tai, kas e, įvyko praeitie, visai nesenoje praeitie, tai yra 2017-aisiais. Taip pat turime, esame įgalioti teikti patarimus, kaip keisti pagrindą, kuriuo paremtas mūsų darbas, kaip jį gerinti. Taigi turime galimybę pasidalinti išvalgomis ir išvadomis ir e, šiek tiek laisviau svarstyti apie ateitį ir kaip toliau e, siekti pinigų ir ekonomikos sąjungos gilinimo. Jei kartais kritiškai pasisakome dėl praeities darbų, dėl įgyvendinimo darbų praeitie, tai mums suteikta galimybė ir būtent dėl to, man atrodo, mūsų institucija ir egzistuoja. Jums patiktoje ataskaitoje. Pateikti E, tas 2017 situacijos vertinimas, kaip jau sakiau. E, tai svarbus metais, nes pirmą kartą šitais metais e, fiksuota esminė pažanga Europoje po krizijoje, kuri 2011-2013, kur, kuris stumė Europą į, į nuosmukį. Mes kritiškai vertiname kai ką, bet 2017 taisyklių gyvendinimo vertinime Europos fiskalinė valdyba ryštingai pasisako už taisyklės, nes taisyklėmis grindžiama sistema yra tinkamiausia e, pinigų ir, ir mm, ekonomikos sąjungos veikimų ir, ir siekiai užtikrinti fiskalinės politikos tikslų įgyvendinimą, toliau siekti fiskalinės e, srities augimo, taip pat siekti apriboti e, neigiamą šalutinį poveikį, kuris gali paplisti eurozonoje. Šis tikslas ir išlieka svarbiausių. Ir tam tikrų mastų to buvo pasiektai laikotarpį iki krizės. Praeitų metų ataskaitoje mes e, šiek tiek daugiau pagiros žodžių išsakėme šiais metais, tiek daug pagiros žodžių neturime. Būtent dėl to, kad 2017 situacija buvo geresnė savaime ir laimiai e, plėtra ir dabar vyksta, juntama 2018-aisiais, tikimės, kad taip vyks ir 2019-aisiais, kaip ir nurodėme savo ataskaitoje 2018 birželį, teikdami rekomendacijas, tačiau 2017-ieji e, turi būti svarstami ir svarstant tai, kad komisija sutikė e, gali, galimybę la, pritaikyti lankstumą, ypač šalims, e, kur, kurios pastebimas procikliškas elgesys ir tendencijos įgyvendinant stabilumo ir augimo paktą. Mūsų valdyba nesiūlo grįžti prie mes e, ne, ne, už, la, už automatinį tai, taisyklių taikymą, mes ne už to tokia e, situacija, bet manome, kad 17-aisiais nueita šiek tiek per toli ir būtent todėl ir yra kritinių pastabų mūsų rekomendacijose. Mes žinome, pažymime, kad komisijai taip pat tenka atsakomybė už taisyklių gyvendinimą draugę su taryba ir kad sanglauda paremė tarybą besąlygiškai Tarybos nariai išsakė savo individualią poziciją dėl e, taisyklių gyvendinimo. Tačiau remiantis nesena patirtimi manome, kad reikia siekti bendro taisyklių peržiūrėjimo, o ne toliau bandyti šiandien ir ten kažką tvarkyti, nes sistema ir taip yra gana sudėtinga. Ir dabar perinu prie pirmosios parengtos skaidrės. Čia yra pristatyta mūsų ataskaitos struktūra. Ataskaita susidaro iš penkių, šešių skyrių. Mes aptarėme uh, ir tai, kokį vaidmenį valdyba suvaidino įvairiose situacijose ir aptarėme komisijos rekomendacijas siekiant tinkamos fiskalinės situacijos 17-aisiais. O paskutiniuose dviejose skiriuose kalbame, žvelgiame į ateitį, aptarėme platesnę mm, patirtį nuo 2015-2017, o šeštajame skyriuje kalbame apie galimą tolesnę saugumo, stabilumo ir augimo pakto plėtotę. Dabar norėčiau pasidalinti pastebėjimais išsakytais mūsų metinėje ataskaitoje. Visų pirma, nedviprasmiškai konstatuojame, kad eurozonos e, situacija e, yra geresnė, 17-aisiais lyginant su ankstesniais metais toliau. E, stabilumo ir augimo paktas nebuvo pritaiktas prie ekonominių sąlygų dėl kelių priežasčių. Visų pirma, dėl asimetriškų taisyklių. E, šalys, šalyse, kurios nukrypsta nuo taisyklių, kurios atsilieka, e, yra galimybės koreguoti, tačiau šalise, kur augimas yra labai spartus, nėra galimybės jų koreguoti. Taip pat manome, kad reikia toliau švelninti reikalavimus, ypač manome, kad, kad yra kai kurių netitikimų ir atotrukių šalise įgyvendinant taisyklės. Toliau, e, gauto pelno e, panaudojimas tas, tas, ta, tas nauda nebuvo panaudota tinkamai. Šalise, kurios, kurių, kuriuose viešųjų finansų padėtis yra palanki, panaudojo tą situaciją, kad sustiprintų savo viešuosius finansus, tačiau e, labai įsiskolinosios šalis išnaudoja nemenka dalį didesnių įplaukų tais metais. Toliau dėl E, fiskalinės konsolidacijos ji, ji buvo nežymi, bet tinkama bendrai, o šalių lygmenių nemažai šalių nepanaud, nepasinaudojo galimybę sparčiau sum, sumažinti turimą didelę skolą ir stiprinti fiskalinius buferius, kur, ten, kur jie yra reikalingi. Uh, man, mūsų svarbiausia žinia. 2016 komisijos lapkričio mėnesį parengtos gairės e, prie stabilumo ir augimo pakto numatė fiskalinę ekspansiją 0,5 procentų bendro BVP. Manome, kad to, ta, ta rekomendacija buvo nepagrista. Nors mums sutikta informacija buvo ne visapusiška ir manome, kad žvelgiant iš dabartinės perspektyvos nebuvo būtina tos gairės laikytis. Ir taip tuo metu buvo nusiųsta neteisinga žinia, nes tuo metu uh, reikėjo uh, konsolidacijos ir manome, kad reikėjo panaudoti uh, numatytą didesnę maržą veikimui. Uh, nacionalinės nepriklausomos fiskalinės institucijos. Keletų atvejų mes e, tinkamai teigiamai vertiname valstybių politiką, taip pat tai, kad vyksta viešos diskusijos dėl šios politikos šiuose šalise, ypač išskiriame Rumuniją ir Italiją. Abiejose šalise fiskalinė taryba buvo labai svarbi e, šalių vyriausybės patvirtinant makroekonominės prognozes. Kitose šalise tos institucijos e, veikia tyliai, žalės dėl to, kad tų šalių resursai yra riboti, priga prie informacijos. Kai, kai kuriuose šalise buvo ribota, bet to te, komisija, komisijos diskusijos su, su tomis fiskalinėmis nacionalinėmis tarybomis nevyksta. Uh, Todėl noriu, norime pažymėti štai, kad būtina supaprastinti stabilumo ir augimo paktą. Darome išvadą, kad iki šiol dėtos pastangos keisti paktą ir padaryti jį lankstesniu nebuvo nuoseklios. Ir mes siūlome supaprastinimą bei taip pat valdysenos peržiūrą. Paskutinė skaidrė. Šeštasis puslapis. Kaip matote, siūlome tam tikrą grįžti prasme prie vieno pagrindinio tikslo įgyvendant fiskalinės taisyklės e, laipsniško skolos mažinimo ir pasitelkti vieną e, pagrindinę priemonę šiam tikslui siekti. E, kalba eina apie viešojo sektoriaus išlaidų augimą, reikia įvertinti, ar, ar, ar aug, išlaidų, šios sektoriaus išlaidų augimas atitinka e, tolesnės augimo perspektyvas. Toks siūlymas, toks tikslas susilaukė pritarimo. E, pavyzdžiui, 2016 o, o, Niderlanduose nemažai panašių rekomendacijų paskelbė TVF ir kitos aktualios institucijos. Mes sukonkretiname šiuos siūlymus ir žinoma nurodome, kad kuriant tokią sistemą reikės numatyti lankstumą bėgant laikui. Tai nebūtinai kas met vyksantis dalykas, bet kas tris metus tokiu ciklu ir reikės numatyti galimybę veikti savo nuožiūrą. Uh, galimybė veikti savo nuožiūrę turi būti panaudojama tada, kai ekonominiai argumentai parementis tokį elgesį yra e, aiškiai pagristi. Tai turi būti susijęs su valstybių narių ekonominės politikos vertinimu ir politiniais sprendimais, kuriuos turi priimti komisija ir taryba, e, rengdamos šalims skirtas rekomendacijas. Ačiū pirmininkė. Tai tiek būtų. Yra nemažai mm, papildomos informacijos jums pateiktos, jeigu peržiūrėsite ją. Pamatysite, kad yra įžanga į gana storą ataskaitą, kurią parengėme, kuri bus naudinga jums tvesant fiskalių taisyklių peržiūrą. Ačiū už labai aišku pristatymą. Dabar pasisakys mūsų komiteto nariai. Pirmiausia, PP frakcijos vardu Danuta Hubner. Ačiū. Profesoriu, aš norėčiau prisiminti valdysenos klausimą, kurį jūs irgi minėjote pabaigoje, nes jūs įvertinate tuos du vaidmenis, kuriuos dabar atlieka Europos komisija, kalbant apie fiskalinių taisyklų laikymosi priežiūrą. Jūs matote, kad komisija yra nešališka sergėtoja, bet kita vertus komisija yra vykdomosios valdžios organas ir jo politinis vaidmuo irgi yra labai svarbus, e, vertinant biudžeto planus ir teikiant rekomendacijas. Ir toliau ataskaitoje kalbama apie galimą interesų konfliktą šiame kontekste. Taigi mano klausimas štai koks, kai jūs minite tas dvi galimybės, jūs sakote, kad komisijoje būtų galima sukurti tam tikrą apsaugą, tam tikrą tokią tam skirtą funkciją, kuri būtų visiškai nepriklausoma, o antrasis variantas, kurį jūs siūlote, būtų ekonominius analitinius darbus atlikti išorėje. Tai galėtų būti vienas ar keli išorės organai, institucijos, bet jūs vengiate rekomenduoti vieną iš tų dviejų variantų. Ar turėtumėte asmeninę nuomonę apie tai, kuris iš tų dviejų sprendimų būtų geresnis? Mhm. Ar penkių minučių taisyklė čia galioja? Daug maž. 30 sekundžių bus antram klausimui paliekama. Taigi norėčiau pereiti nuo deficito klausimų prie e, taisyklių pagal išlaidas. E, jūs, e, tai, ką jūs siūlote, labai svarbu. Jūs sakote, kad viešosios išlaidos uh, joms turi būti numatytos ribos ir tik tai yra čia kelios išimtys, kai patiriamas ekonominis nuosmukis ir panašiai. Tai kaip jūs vertinate tas išlygas, tas išimtis susijusius su ekonominiu nuosmukiu? Kaip jūsų manimų tomis taisyklėmis būtų galima apsaugoti strateginės investicijas per tokį ekonominio nuosmukio laikotarpį pagal jūsų siūlomą sistemą? Dėkoju. Ačiū už du klausimus. Tiesa, kad mes e, neteikėme pirminybės nei vienam, nei kitam variantui, nes yra čia ir tokių ir tokių argumentų ir tas analitinis darbas, kurį atlieka komisija, be jokios abejonės yra labai svarbus ir sutartys suteikia teisę komisijai atlikti priežiūrą. Tai tą gali atlikti, aišku, ir kitos institucijos, tarptautinės institucijos galbūt galėtų tą padaryti negi aiškiau, nei tą daro Europa viena. Ir tada būtų galima, aišku, pasikliauti labai plačius išteklius, kurių galbūt irgi dabar turime labai daug sukaupę ir komisijoje teikiant analizės ir rekomendacijas. Tų paslaugų atlikimas kitur išor, išorinės institucijos, aišku, apie tai irgi yra kalbama įvairiuose sluoksniuose, bet mes kol kas nematome kažkokio galutiniai parengto sprendimo. Jeigu klausite mano asmenės nuomonės, tai mano manimo pirmasis variantas realistiškesnis, antrasis variantas tiesiog rodo, kad diskusijos pakrypo tą linkmę, kai samdymas iš išorės irgi būtų galimas variantas. Kalbant apie išlaidų rodiklius, aišku, tie, tai būtų taikoma visoms išlaidoms ir nebūtų išskiriamos čia kokios tai išlaidų kategorijos. Mes matėme, kokios yra fiskalinių taisyklių, kokia fiskalinių taisyklių esmė. Ir aišku, jau ir šiandieną yra bandoma apsaugoti investicijas nuo tam tikrų problemų, kurias matėme po 13 metų, jau po, po krizės. Ir matome, kad iš esmės tai yra labai griežta sistema, nes 17 metais, kuriuos labai detaliai išanalizavome, dvi šalys pasinaudojo specialiomis nuolaidomis dėl investicijų, dėl to, kad nebuvo pakankamai ten palankios sąlygos tą daryti. Ir aš sutinku, kad tam tikra prasme paskatos investicijoms būtų labai pageidautinos, tačiau tai nėra susiję su tuo, ką mes analizavome mano, mūsų ataskaitoje. Mes tiesiog uh, daugiau kalbėjome apie bendrą situaciją, bet aišku, investicijos turi būti apsaugotos geriau, nei tai buvo daroma krizės metu. Ačiū. Per Manšperės. Ačiū už paaiškinimus. Jūs teigiate, kad biudžeto analizė turėtų būti atskiriama nuo politinės analizės. Tuo pat metu jūs teigiate, kad 2017 metai, finansiniai metai buvo geresni, bet aišku, matėme ir kokie buvo rinkimų rezultatai Italijoje. Aš manau, kad tai yra susiję su ekonominiais dalykais, taigi visą tai reikia vertinti šiek tiek atsargiau. Toliau, kalbant bendrai apie stabilumo augimo paktą, tai jūs įsitraukite į tas diskusijas, kurios dabar labai atviros ir kur visi pripažįsta, kad kažką tikrai reikia daryti, kad būtų galima pakoreguoti, pertvarkyti šią priemonę ir tas visas taisyklės. Ir parlamente mes e, kalbame apie tam tikrą konvergencijos kodeksą, kur atsižvelgimai tam tikras jūsų iškeltas idėjas, būtent, e, kad valstybėms narėms būtų galima renkti tam tikras programas ir kurti savo biudžeto strategiją ilgesniam laikotarpiu, ne vien tik tai konkretiems biudžetiniams metams. Ar jūs įtraukėte šią idėją ir į savo pamastymus ir ar jūs tai pritarėte? Antras aspektas, kurį norėčiau paliesti, jūs ką tik, poniai Hübner, sakėte, kad kalbant apie investicijas, tai yra labai aktuolus ir rūpimas klausimas, bet aš norėčiau pabrėžti, kad ir mums čia labai tai rūpi ir mes norime išsiaiškinti, kiek tos taisyklės prisideda prie ES tikslų, būtent sukur, siekti tvaraus vystimosi. Jeigu mes įtra, būtumėme įtraukę tą aspektą, kas dėja nebuvo e, aptariama tuomet, kai buvo rengiamas stabilumo augimo paktas. Aišku, būtų gerai. Toliau, eurozonos biudžetiniai pajėgumai. Ar jūs tai įtraukėte į tolesnius pamastymus apie galimą eurozonos valdyseną? Ačiū. Pone Beres. Mes savo įgaliojimus vertiname kaip skirtus grinai tam, kad būtų peržiūrėjimas stabilumo augimo paktas. Tai yra pats tikslas ir siekis, jeigu jūs įvertintumėte penkių pirmininkų um, ataskaitą ir kur, kaip yra apibrėžimi mūsų įgaliojimai. Mes neanalizuojame esmis, es, esmi, esmingesnių klausimų, tokių konvergencijų kodekso ar panašiai, kurį jūs e, paminėjote. Aišku, niekas neneigia, kad tai yra labai svarbu ir aktualu, tačiau tai čia reikia tam, tikrai, tam tikrą prasme atskirti fiskalinės taisyklės kurias mes norime sukurti taip, kad jos nesu, nesukurtų dar daugiau nukrypimo, divergencijos ir taip pat turime kalbėti, aišku, apie konvergenciją. Tai irgi yra darbo tvarkės dalis, tačiau tai nėra jau taip konkrečiai tiesiogiai susijęs su mūsų darbu. Mes galime, aišku, tik tai šiek tiek užsiminti apie tai savo ataskaitose. Investicijos, žinoma, tai yra labai svarbus uždavinys ir Tai yra į tai rimtai žiūrima, kuriant šalių viską, fiskalinę politiką, numatant tam tikras paskatas, kad būtų užtikrinamos augimo perspektyvos ir kai ir siūlomos struktūrinės reformos. Tačiau taip pat galbūt investicijų buvo šiek tiek per mažai ir nebuvo kažkokios tai auksinės taisyklės, leidžiančios bendrai apsaugoti investicijas Ir dabar pastaraisiais metais galbūt daugiau dėmesio skiriama tam, kad būtų kuriamos privataus viešo verslo partnerystės, investiciniai planai ir komisijoje Junkerio planas pasiūlytas, kur teigiama, kad investicijos gali būti paskatinamos kitomis priemonėmis, ne vien tik tai grįžtai fiskalinėmis priemonėmis. Ir mes, aišku, pasisakome už tai. Mes kaip labai konkrečiai apie tai nekalbame, nes tam trūksta mums ekspertinių žinių ir aš manau, kad e, mano atsakymai būtų tokie. Aš negaliu komentuoti trečio jūsų klausimo. Dėkoju. Jūs norite dar kažką pasakyti? Turite antrinį klausimą? Dėl fiskalinių pajėgumų nebuvo niekas pasakyta. Kaip ir rašėme savo ataskaitoje praeitą vasarą, mes su užuojauta vertiname centrinių fiskalinių pajėgumų idėją, nes krizė mus pamokė, mus išmokė, kad yra tokių situacijų, kai netgi pati protingiausia nacionalinė ir bendra pinigų politika negali užtikrinti, leisti užtikrinti plėtros. Taigi mes uh, pasisakome už centrinius fiskalinius pajėgumus, tačiau suprantame, kad jeigu, tai, jeigu norime, kad tai veiktų, kad tai būtų politiškai priimtina, čia turi veikti nacionalinės taisyklės. Ir čia susiję tai ir su diskusija apie bankų sąjungą, apie rizikos mažymą ir e, pasidalymą riziką. Tai yra tikrai susiję dalykai. Ir taip pat matome, kad fiskaliniai techniniai pajėgumai irgi galėtų suvaidinti svarbų vaidmenį pasiekiant tokios situacijos, kai yra laikomas nacionalinių fiskalinių taisyklių tokių, tokia versija, kokia jos yra pateikiamos. Taigi, Mes, aišku, suprantame, kad valstybės laikosi savo nacionalinių taisyklių ir mes teikiame joms už tai paskait, paskatas, bet suprantame, kad šios diskusijos yra dar tik prasidėjusios ir komisijos pasiūlymas dėl Europos investicijų stabilizavimo programos yra labai ribotas nes skiriama labai nedaug biudžeto priemonių šalia kitų iniciatyvų, bet aišku, raginame tas diskusijas ir mes e, suprantame, kad komisija atidėjo šias diskusijas ir diskusijas apie taisyklės e, vėlesniems metams. Dėl to gal ir šiek tiek apmaudu, bet centriniai fiskaliniai pajėgumai ir fiskalinės taisyklės tai yra susiję dalykai. Bernd Liukė. Ačiū, laba diena, aš kalbėsiu uh, Vokiškai, ponė Tiksin. Pirmiausia, aš labai sveikinu jūsų pasiūlymą dėl to, kad reiktų kreiptis į nepriklausomas institucijas, kuomet kalbama apie išimtis ir lankstumą, kuris gali būti pritaikomas. Man atrodo, tai yra labai racionali idėja. Toliau, kalbant apie naujas fiskalinės taisyklės, man atrodo, kad jos yra per švelnios, juolab, kad tikrai uh, labai sudėtinga numatyti trijų metų laikotarpį, stebėsinos laikotarpį, nes tai reiškia, kad po pirmų trijų metų bus įmanoma tik tai įspėjimą paskelbti ir tik po šešerių metų jau būtų įmanoma imtis priemonių arba taikyti nuobaudas. Tai man atrodo, jau tada būtų per vėlų. Gal galėtumėte paaiškinti, kodėl jūs norite būti tokie dosnūs. Ir antras dalykas, aš labai kritiškai vertinu jūsų pasiūlymą dėl fiskalinio inkaro ir įsiskolinimo procento, 60 procentų, toliau 3 procentų deficitas. Čia reiškia, kad yra eliminuojami tie kriterijai, kurių atžvilgių taikomos sankcijos, jeigu yra įvertinami pažeidimai. Ir pagal naujas fiskalinės jūsų siūlomas taisyklės nėra tų sankcijų numatyta, bent jau to aš pasigėdau skaidrėse. Taigi, man įdomu, kokių įgyvendinimo taisyklių jūs uh, ketinate laikytis ir siūlyti, ar bus e, taikomos sankcijos, ar jų bus atsisakyta. Toliau dėl išlaidų politikos jūs kalbėjote apie bendras, e, išlai, bendrą išlaidų augimą kaip vieną iš kriterijų. Ir panašu, kad komisijos pasiūlymas dėl automatiškų investicijų atrodo, kad čia kalbam apie tai, kad e, reikalinga išmokėti pinigus, bet nematau pagal kokius kriterijus e, būtų vertinamos tos išlaidos ir jų racionalumas. Čia ne vien tik tai, kad lėšos patektų į cirkulaciją, bet kad tos lėšos sukurtų našumą makroekonomikoje, kuri patiria krizę. Taigi man tiesiog įdomu, ką Jūs manote apie viešų investicijų kokybę. Kokybė turi būti užtikrinama ir aš labai norėčiau, kad tam tikslui būtų parengta konkreti taisyklė. Dėkuoju. Ačiū, ponė Liukė, už klausimus. Jūs esate teisus. Mes tikrai su savo pasiūlymu ketiname neakcentuoti 3 procentų deficito taisyklės ir struktūrinio deficito ypatingai. Nes struktūrinis deficitas, jeigu jį reikia įvertinti, tai 3 procentų deficitas, reikia pripažinti, leido pasiekti patikimumo, nes visuomenė apie tai puikiai yra informuota, tačiau problema yra ta, kad kartais tai laikoma kaip toks vienašališkas reikalavimas ir jo perdėm lengva laikytis, nes panašu, kad dabar jeigu įvertinsime, tai visos šalys nepažydžia 3 procentų deficito taisyklės, išskyrus ta šalis, kur viešieji finansai atsidūrė sudėtingoje padėtyje. Taigi skolos ir skolos mažinimo vertinimas 60 procentų. Mes e, nesitikime, kad viskas bus padaryta labai greitai per 15 ar 20 metų, bet jeigu bus einama tą linkme, jeigu bus einama primtinu tempu, tuomet tą bus galima padaryti, apie tai mes kalbame savo paskutinėme skyriuje. Nėra tai labai švelnios taisyklės, galbūt švel, švelnesnės, švelnesnės tam tikroms šalims, nes leidžiama daugiau automatinio stabilizavimo galimybių, numatyta dabartinės taisyklėse ir yra tam tikrų palyginimų galutinėme skyriuje pateikiama, kad tas perimas neturi būti labai brutalus ir staigus. Bet tai nėra tikrai tos tokios jau labai švelnios taisyklės. Pažvelgę pamatytumėte, kad čia reikalaujama tikrai labai pozityvaus viešų finansų perviršio mm, eiliai metų tose šalyse, kur mm, e, skol, skolos lygis yra didelis. Taigi aš nemanau, kad tos taisyklės prieš velnios. Tiesa, kad e, bendras išlaidų augimas yra tokia, tokia bendra priemonė ir čia nėra daroma jokia, daromas skirtumas tarp išlaidų kokybės. Išlaidų išlaidos, pažiūrėjau, jeigu valstybės nori daugiau išleisti ir jeigu jų piliečiai moka daugiau mokesčių, tas įmanoma padaryti. Kitais atvejais, pažiūrėjau, jeigu mokesčiai sumažinami smarkiai, tai ir išlaidos turi būti sumažinamos, viešos išlaidos sumažinamos, nebent BVP e, auga smarkiai. Taigi, išlaidos, išlaidų augimas galbūt bus supras, suprantamesnis kaip kriterijus nei 3 procentų taisyklė. Politiškai galbūt tai primtiniau, bet aišku, jūs galite spręsti geriau ir tai aišku tam tikra taisyklė ir jeigu mes norime kalbėti apie, tam tik, apie, tam, apie kokybę ir panašiai, e, prižiūrint tam tikras, e, stebint tam tikras šalis, e, bet aišku, reikia vertinti ir pačias taisyklės, taigi tokie būtų atsakymai. Neatsakėte į klausimą dėl sankcijų, nes jūs de facto panaikinate sankcijas ir sankcijų. Mes panaikiname, mes nepanaikiname sankcijų, mes tiesiog jas susijęjame su ta nauja sistema, kai mažinamas skolos santykis ir ta, tas daroma išlaidų augimo būdu išlaidų rodikliai, pavyzdžiui, jeigu tam tikrais procentiniais punktais išauga, tai aišku, sankcijos būtų taikomos, bet sankcijos nebūtų taikomos dėl deficito. Tiesiog ta, keičiamas e, veiksnys, kuris išprovokuoja sankcijas, o pačios sankcijos nėra panaikinamos. Karolin Naktį gal. Ačiū Mm, pirmininkai, dėkuoju profesoriui už tai, kad šiandien atvyko mūsų posėdį. Tikrai įdomiais laikais gyvename. Per pastarosius dešimt metų mes e, sukūrėme mm, naują e, bazę Europos fiskaliniam sektoriui. Dabar mes turime e, ir atsparumą didinti mūsų ekonomikui ir tikrai sveikinu Europos fiskalinės valdybos įkūrimą, tačiau Yra dar daug dalykų, kuriuos reikia nuveikti ir aš noriu užduoti kelis klausimus. Visų pirma, a, tikrai praeitą mėnesį paskelbėte puikią metinę ataskaitą, čia nesakote, kad Italijos parlamento biudžeto biuras, nepriklausoma Italijos biudžeto institucija, paskelbė prognozes kurios yra didesnės naudojamos vertinimas ir paskaičiavimas. Ar jūs galvojate, kad tai, kad um, pernelik optimistinės prognozijas yra struktūrinė problema kai kuriuose valstybėse narise? Kitas dalykas, ką reikia padaryti, kad būtų galima garantuoti nepriklausomas ekonominės prognozes visose ES valstybėse, nes ir kaip jūs čia vertintumėte Europos fiskalinės valdybos vaidmenį? Antras klausimas būtų susijęs su nepriklausomu vertinimu, kurį jūs patikėte dėl um, augimo pakto ir tikrai labai svarbu, kad būtų daugiau mm, svarstai tikrinimų e, sistemos pritaikymo ir galbūt Europos fiskalinė mm, valdyba galėtų stiprinti būtent tą svarų ir kontrolės sistemos taikymą, ypač per Europos semestrą, sakykime, gal, gal galėtų įrengti ir, ir ataskaitas už atskiras valstybės, ne tik val... kongresės rekomendacijas valstybėms narėms. Tai galbūt tokie mano du klausimai. Uh, Gerai veikiančių nacionalinių fiskalinių tarybų vaidmuo yra tikrinti, stebėti makroekonominės prognozes, kurias e, rengia jų vyriausybės. Ir mm, iš tikrųjų reikia nemažai tam išteklių ir mm, vienur tai daroma formaliau, kitur gal netaip formaliai yra tikrinama tai, ką vyriausybės daro. Ir aišku, dėl to kyla labai svarbių klausimų. Mm, Aš nesakau, kad kažkuri nacionalinė vyriausybė na, neobjektyviai pateikia prognozes. Mes esam tiesą matę tam tikrų tokių atvejų, kuomet buvo galbūt neobjektyvių patiktų prognozių ir, ir, ir komisija daug dirbo to klausimu. Bet tai yra, aišku, tam tikra tendencija galbūt vyriausybėms kartais gal pernelik optimistiškai vertinti savo valstybės perspektyvas. Ir, uh, fiskalinės rybos yra e, pakankamai kritikuojama būtent tos, na, pernyko optimistiškos prognozės. Ir galvojant apie poveikį fiskalinės valdybos galbūt galėtų įparengti um, studiją, kaip iš tikrųjų tos prognozijas įtakoja kitų metų um, ekonomikos raidą. Bet aišku, tai pakankamai sudėtinga ir padaryti reikia labai glaudžių ryšių ir su finansų ministerija, bet ir su kitomis ministerijomis, kurios atsakingos jau už išlaidas. Um, ir taip toliau. Ir, ir, ir iš tikrųjų tam reikia pakankamai daug išteklių a, tokioms struktūroms, bet idealiu atveju, aišku, reikėtų tokio to tikrinimo a, etapo. Reikėtų skleisti pažangę praktiką tarp nacionalinių fiskalinių tarybų. Mes tikrai neturime išteklių, kad galėtumėm įsitraukti labiau į tą darbą, bet čia nacionalinės tarybos tikrai galėtų tą darbą nuveikti. Ir savo ataskaitoje mes pabrėžėme, kad pavyzdžiui, m, mm, tikrai Junktinė karalystė, pavyzdžiui, ir Slovakija turi pakankamai tvirtas sistemas, kurios tikrai pakankamai gerai veikia. Mm, netgi makroekonominė, pavyzdžiui, mm, prognozės visą procesą yra perimusi, sakykime, Slovakijos nacionalinė taryba, tai, tai tikrai didelis darbas. Aišku, yra tam tikrų kontroversijų Vertinant bendrą situaciją reikėtų atsargiai, aišku, um, vertinti uh, galimybės decentralizuoti iš tikrųjų viską, nes uh, šioje sritinės tikrai reikia daug koordinavimo, kaip aš jau sakiau, daug bendro darbo. Ir uh, galvojant apie nacionalinės fiskalinės uh, tarybas, galbūt kartais jos, sakykime, kritiškai uh, išsako poziciją dėl vyriausybės prognozių, bet paskui uh, vyksta derinimo procesas ir galiausiai galbūt nacionalinė fiskalinė taryba jau nieko nebesako. Na, mes norėtumėm gal kažkiek, kad keistusi tie procesai, bet tikrai labai didžiai stebime situaciją. Uh, Ir mes galvojame, kad nepriklausomos fiskalinės tarybos e, yra labai, labai svarbi naujovė. Ačiū, reikėtų paminėti, kad turime du atvejus. Jūs kalbėjote apie tai, kad pavyzdžiui, nebuvo pritarta prognozijai, tada vyriausybė pakeitė prognoziją ir tada jau nacionalinė tai, taryba pritarė kitai prognozijai. O buvo ir toks atvejis, kur nebuvo pritarta ir vyriausybė nekeitė prognozių ir na, ta, nominaliniai skaičiai, e, nominal skaičiai dėl, dėl defliacijos neįtikino nacionalinės tarnybos, bet pritarimo to nebuvo ir tai tokia situacija. NF dabar, prašom. Allow me. Nasanemans. Uh, Ačiū, aš kalbėsiu olandiškai, jums leidus pirmininkė, kreipiuosi į profesorių Tikimens ir norėčiau kalbėti apie konkretų atvejį, tai yra Belgija. Savo metinėje ataskaitoje jūs kalbate apie tai, kad Belgija dabar yra mm, cikle, nėra biudžeto pervišos procedūros ir, ir komisijos pozicija, aš jeigu teisingai supratau, yra per švelni. Na, kalba apie 103 procentus. Jau treti metai iš eilės yra um, subalansuota situacija. Uh, komisija Junkeris dabar ypatingą dėmesį skiria Belgijai, pradėjo skirti Belgijai, iš, išskirti ją iš kitų valstybių. Bet mm, pas, buvo sakoma, kad ta informacija yra e, neteisinga ir, ir kaip jūs vertintumėt situaciją Belgijoje. Ir aš norėčiau paklausyti taip pat, ką jūs galvojate apie komisijos reakciją, bet taip pat ir apie pačios Belgijos valstybės reakciją. Ką Jūs galvojate? Uh, Na, nesu tokio klausimo ekspertas, bet aišku, mes kalbame ir apie tokius dalykus. Mūsų darbo metodas yra toks, kiekvieno atveju mes bandome išsiaiškinti, ar yra kažkokių kontroversijų, nesutarimų ir taip toliau, kaip rekomendacijos buvo pateiktos, kaip išvados buvo padarytos. Mm, kai kuriais atvejais mums tikrai yra sudėtinga pasakyti, kodėl yra, mm, na, rodoma toks lankstumas, tokia švelni pozicija. Belgijos atveju buvo pora tokių pavyzdžių, buvo nestarimas mm, tarp vyriausybės ir komisijos, kaip skaičiuoti mokesčių pakeitimo poveikį Nesutarta buvo dėl to, ar tai yra struktūrinis, ar tik tai vienkartinis poveikis, sakoma, pajamos auga. Komisija tuomet, sakykime, leido Belgijai elgtis taip, kaip ji pasakė ir, ir, ir pasakė, na, galbūt, sakykime, švelniai žiūrime šiuo atveju, mm, sakykime, gal Belgija teisi, bet Bet bendrai vertinant, manau, kad e, tai yra pavyzdys, kad e, yra tikrai sudėtinga išanalizuoti sprendimus, atsat, atkurti jų visą jų seką ir visas detalės apžvelgti. Buvo kitas dalykas dėl Belgijos, kur mm, laikymas į mažą įviršijo. Tai kitas toksai pavyzdys, kuomet yra sistemoje numatytos tam tikros e, nuostatos, kur gali būti tam tikras e, nukreipimas per keliarius metus ir dar virš to dar pridedama e, kaip priedų dar papildomas lankstumas. Na ir galutinis rezultatas, koks yra, aš manau, kad na, komisija tiesiog turėtų būti atsargesnė ir aiškiai ekonominiais terminais paaiškinti, kodėl priėmė vieną ar kitą sprendimą. Tai mano pozicija būtų tokia. Can... Ačiū. Dabar galime pereiti prie pasisakymų pagal procedūrą. Prašau žodžio. Mm. Ir aš tam tikrus pastebėjimus klausimus išsakysiu. Visų pirma, dėl ateities. Turiu pasakyti, kad man atrodo tikrai labai įdomu ir iš principo patrauklu tai, ką jūs pristatote, ta supaprastinta tokia versija. Nes iš tikrųjų, galvojant apie išlaidų tas ribas, kaip, jūs, kaip suprantu, jūs e, pas jūs nesusietai su mm, struktūriniais matavimais, taip, tai yra gebėjimai pristaikyti prie ciklo ir taip toliau, tai viskas labai, labai tikrai paprasta. Bet aš įžvelgiu vieną problemą. Ir tai nėra nereikšminga problema kuomet pradė nuo e, tos situacijos, kas yra, kokia yra paveldėta situacija, susiskolinimais ir taip toliau. Aš, aš suprantu, ką jūs sakėte, priešingai nei ką ponas Lukas sakė, aišku, sudėtingesnė yra vidutinės trukmės situacija ir paskui tas proporcijos proporcingumo poveikis yra labai svarbus. Aišku, aš, aš kalbu kaip pilietis tos valstybės, kuri turi didžiulį įsiskolimą. Taigi, kai turi tokį, tokią paveldėtą situaciją, kur yra didžiulis įsiskolinimas istorinis, Ir taip, aišku, deficitas dar ir taip toliau, tai situacija niekuomet nėra vienoda. Tai jeigu kalbė apie sistemą, kaip su tokia situacija e, e dirbti, tai tuomet tikrai fiskalinio paketo taisyklės ne vienodą poveikį turi. Ir jeigu dar tai dertinė su ta sistema, kuri yra skirta geriau e, įveikti makroekonominį disbalansą eurozonoje, tai rizika yra su ta sistema, kad poveikis bus neproporcingas iš tikrųjų. Tai reikia vertinti tai realiai vertinant situaciją. Aišku, jeigu galėtumėm pradėti nuo nulinės situacijos, na, galbūt neidentiškos visiškai, bet daug maž, kad įsiskolinimo situacija daug būtų panaši visų, tai gal ir gerai. Bet situacija nėra tokia. Tai kaip jūs e, atsakytumėte iš tai tokią problemą? Antras dalykas galbūt e, čia toks būtų pastebėjimas Man atrodo, jūsų vertinimas dėl lankstumo nuostų 17 metais, kad tai buvo skirtinga situacija nei 16 metais, jūs teisingai išvelgėte skirtumus, o trys etapai buvo lankstumo e, e, komunikatorių įgyveninimas su struktūriniais e, elementais, toliau mes turėjome matricą ir atitinkamus punktus ir paskui tam tikrą tolerancijos maržą, kas kažkiek tai yra jau už gyvenimo taisyklių ribų. Man atrodo, kad Ar jūs vertinate, kokia būtų fiskalinė pozicija valstybės narės be tų punktų, ar, ar būtų įmanoma tai įvertinti, sakykime, Jeigu nebūtų tai leista, jeigu tai, koks būtų mm, suvesnis poveikis ir valstybei nariai. Toliau mes turime mm, tokią kritinę situaciją dėl pasitikėjimo Ir kai eina kalba apie lankstumą ne taisyklių rėmose, bet panašu, kad iššūkis yra, yra dėl pačių taisyklių logikos ir retrospektyviai vertinant, galbūt tikrai uh, vertinga būtų parodyti, kad taisyklės galima taikyti lankščiai, nes tuomet lengviau yra apginti taisyklės, kuomet yra kritikuojama, kad, na, taisyklės yra netinkamos, todėl aš iš viso netaikysiu, tai šitoks požiūris yra visiškai kitoks galbūt daug geriau yra rasti pasiteisinimų, kad, sakykime, gali būti tam tikrų struktūrinių nukrypimų tam tikro lankstumo, tekant taisyklės. 0405, e, sakykime, ar taip toliau. Mes išvelgiant į dabartinę situaciją, sakykime, kas jūsų ataskaitoje pasakyta, jūs galbūt peržiūrėtumėt savo e, kritinį požiūrį į 17 e, metų gyvendinimo politiką gal kaip jūs galvojate? Jūs teisus, galbūt mes nepakankamai aptarėme tą problemą, kad, sakykime, ta išeitinė situacija yra nevienoda, kadangi kai kas yra paveldėję sudėtingesnė situacija kur, sakykime, valstybės yra su 130 procentų mm, skolos palyginti su kitomis valstybėmis, kuriuose gal mm, istoriškai susiklosti tokia situacija, kad jos turi gal tik 60 procentų ir, ir panašiai. Uh, Aišku, yra ir kitų rodiklių, tai įtakoja ir tai taisyklių tuo metaikymą ir Aišku, fiskalinės politikos poveikis valstybėje pritaikytas turi tam tikrą poveikį ir kitoms valstybėms. Ir, ir tai yra sėtina su tam tikra rizika. Tas poveikis kitoms valstybėms anksčiau buvo vertinamas kaip labai ribotas, tačiau uh, nebuvo atsižvelgta į tai, kad iš tikrųjų tas poveikis gali būti labai didelis, dramatiškas ir gali sukurti labai pavojingą situaciją su laiku, laikui bėgant, jeigu būtų tai nesprendžiama. Ir iš tikrųjų yra situacija galbūt, kaip jūs ir sakote, pakankamai sudėtinga ir, ir ne visuomet ta konvergencija vyksta realiai. Dėl to, ką jūs dar sakėte, dėl taisyklių taikymo. Taisyklės galbūt iš tikrųjų buvo pernelyg griežtos. 11-13 metais mes matėme tą uh, kurias sesija praktiškai visoje eurozonoje buvo stebima. Ir tikrai reikėjo daugiau lankstumo, bet tuomet gal mes visi labai nervavomės, situacija galbūt ir buvo pernik pavojinga, kad to lankstumo būtų galima leisti daugiau. Bet nuo 2015 bent jau to lankstumo taikoma vis daugiau. Iš tikrųjų, mano nuomonė, to lankstumo taikomas kiekvienais metais vis daugiau, nors to poreikio ir lieka vis mažiau ir mažiau. Iš tikrųjų, nebereikia tokio didelio lankstumo dabar. Uh, turint omenyje visą augimą visoje ir, ir, ir eurozonoje, o ir, ir, ir Italijoje, ir Italijos kokia situacija. Reikia įvertinti, aišku, ir, ir, ir tas didelis, lab, išimtinai didelis lankstumas buvo pritaikytas Italijai dėl taisyklių taikymo ir, ir buvo, kadangi leista nukrypti nuo taisyklių mes turime penktame skyriuje lentelę, kur apibendrinta, koks yra poveikis Italijai. 2, bent 2,5 procento BVP 15-17 metų laikotarpį. Taigi tai yra didelis poveikis to nukrypimo. Ir kai kuriais kitais atvejais tas lankstumas irgi buvo visiškai netinkamas. Ir todėl, manau, yra priežasčių pakankamai kritiškai versinti tą lankstumo pritaikymą. Ypač turint omenyje, kad reikia atsižvelgti į tą ekonominę situaciją, kokią esame ir, ir tą taisyklių lankst, taikymo lankstumą reikia taikyti būtent atsižvelgusi situaciją, nes ne visuomet yra vienoda. Ir 16, 17, ką mes matėme, ir 18, pažiūrėjau, visiškai kitaip yra. Taip, tai jūs teisus. Tai yra didžiulis iššūkis, kuris kelia klausimą dėl pačių taisyklių logikos. Bet aš labai svarbu kad pastaruoju metu, <laughs> galbūt, sakykime, buvo siekta to palank, kad buvo siekiama, kad taisyklės labiau būtų palankiau sutiktos ir pernelik daug to lankstumo buvo nereikalingai sutikta, kai tuo tarpu anksčiau, kai tikrai to lankstumo reikėjo, jo nebuvo. Um, I... Ačiū. Danutė, prašau, taip. Mes kalbame ne apie nacionalinį lygmenį ir savo ataskaitoje jūs. Uh, nenurodote, ką dar valstybių mastu galima būtų padaryti, kad e, fiskalinė sistema būtų patobulinta ir sklandžiau veiktų šalių mastu. Mes suteikėme laiko nacionaliniams parlamentams dabar e, integruoti rekomendacijas. Ar manote, kad yra būtinybė siekti tolesnių pokyčių ir tobulinti kai, e, Europos fiskalinės sistemos veikimą nacionaliniu mastu, ar viską reikia daryti Europos mastu? Šiek tiek dvėjoju, ką atsakyti. Žinoma, daugiau reiktų nuveikti nacionaliniu mastu, bet reiktų suvokti, kodėl reikalingos fiskalinės taisyklės. E, visoms šalims tai nėra atramdomieji marškiniai joms. Uh, bet reikia nacionalinių diskusijų, kurių negalima paskatinti iš centro. Jas turi e, inicijuoti tokios institucijos kaip fiskalinės tarybos, kur kalbėti apie tolesnę perspektyvą. Uh, Mes savo diskusijas labiau sukoncentruojame į Europos lygmenį, todėl tikrai sveikintume, jei parlamentai, nacionaliniai parlamentai imtųsi iniciatyvos svarstyti šį klausimą, e, rengiant biudžeto projektą projektus arba konvergencijas programas šie aspektai nėra pakankamai aptariami nacionaliniuose parlamentuose. Kartais jie laikomi ne, iš vis nesvarbių dalykų ir tai Tai, tai, tai gaila, kad taip yra, nes tai klaida. Pirmininkas, ačiū. Įvyko tikrai labai naudingas ir pozityvus keitimasis nuomonėmis. Tikėkime, kad ir kitos kadencijos parlamente bus tęsiamas šis dialogas, kuris tikrai svarbus, siekiant tobulinti mūsų fiskalinės taisyklės, siekiant tolesnio ES e valdysenos priemonių tobulinimo. Ačiū dar kartą už tai, kad atėjote pas mus ir galime perėti prie kito klausimo. Ačiū pirmininkė. Next item. Uh, Kitas darbo tvarkės punktas Ivanos Maletič rengiama nuomonė dėl diskusijų dėl Europos ateities padėties. Svarstysime e, pakeitimus, prašau, Ivana, žodis jums. Would... Ačiū. Noriu padėkoti visiems šešėliniams pranešėjams bei visiems kolegoms pateikusiems pakeitimus. Nebuvo lengva renkti kompromisus, nes kai kuriais klausimais e, nuomonės e, gana smarkiai išsiskiria, bet tikiuosi, kad kitame šešėlinių pranešėjų susitikime mes pabaigsime renkti kompromisus. Pavyzdžiui, dėl štai ko. Mes sutarėme dėl nuomonės kertinių aspektų Sutarėme, kad būtina aptarti visus ekonomikos komitetos ryties aspektus, ir, o kai kalba jo apie ne tik susijusius aspektus, mes bandėme juos įtraukti į kompromisus, bet e, tai, to nepavyko padaryti visais atvejais. Aš tikiuosi, kad galiausiai visiems kolegams tai bus primtina dėl bankininkystės sąjungos kai kurie kolegos pasisako už kitokį požiūrį, už tai, kad bankų sąjungos kūrimas vyktų laipsniškai. E, tai prieštrauja požiūriui, kad e, darbą liktų atlikti sparčiai, nes vėla, bet koks vėlavimas kelia grėsmę. Dėl SBBS e, valdybos Dar turime palaukti paskutinio posėdžio, kad pažiūrėtume, kaip viskas, ka, kaip nuspręsime elgtis. Dėl kapitalų rinkų sąjungos nusprendėme traukti MVI, nes kapitalo rinkų sąjunga yra svarbi mažoms ir vidutinėms įmonėms, tai yra papildomas finansavimo šaltinis joms. Toliau e, ekonomikos ir pinigų sąjungos gilinimo ir jos kūrimo užbaigimas Šiuo klausimu patiktas vienas pasiūlymas dėl eurozonos fiskalinių gebėjimų. Tai sveikintina ir mes pritarėme e, priemonėms biudžete skirtoms siekti eurozonos konvergencijos, įskaitant ir Europos ir nedarbo e, klausimui skirtus planus. Yra įvairių pasiūlymų - investicijų stabilizavimo, reformų remimo programa, ES Invest programa šalia konkrečių biudžeto priemonių. Tai susijęs su fiskaliniais gebėjimais. Žiūrėsime, kaip vyks darba, darbas ir tikiuosi, kad parengsime gerus kompromisus. Galiausiai turime taip pat apsvarstyti reformų remimo uh, e, programų svarbą, nes kai kurie kolegos pasisako už tas programas, kiti nėra pasir... linkę jas palaikyti. Jie pasisako už Europos investicijų stabilizavimo priemonę. Turėsime e, parengti kompromisus. Taip pat tai sus... toliau mūsų požiūris dėl stabilumo ir augimo pakto yra siūlomo jį reformuoti reikės atsižvelgti į galiojančias nuostatas dėl lankstumo šiame pakte, nes jos labai svarbios, nes nėra ir nėra tinkamai gyvendinamos. Invest EU mokesčiai, didesnio skaidrumo siekis, ryšiai su piliečiais, dėl to sutarta ir e, visą tai atsispindės kompromisuose. Ačiū. Ačiū. Socialdemų frakcijos vardu. Parvanš, prašau. Ačiū. Pirmą kartą esu šešėlinė pranešėja tuo klausimu. Atsiprašau Kostomo Vridės vardu, kuris negalėjo ateiti į šiandien į posėdį. Noriu visų pirma išsakyti horizontalėje pastabą. Uh, Mūsų kolegos e, Hauregė Tondo pranešimas, rengiamas EFKO komitete, yra labai svarbus. Jis skirtas Europos ateičiai. Ir ekonomikos komitete rengėme prane, e, nuomonę. E, ir viskas taip ir turėtų būti, bet vertindama prasidėjusią diskusiją, išvelgiu riziką, kad rengdami nuomonę, mūsų komiteto nuomonę, mes rengiame konkretų mums pateiktų pasiūlymų vertinimą. Ir mūsų nuomonės gali išsiskirti dėl klausimų, kurie dar nėra iki galo išspręsti. Uh, Todėl e, norėčiau, kad bal, balsavus dėl šios nuomonės neužsibaigtų visas darbas e, pagal komitetui patikėtas kompetencijas. Noriu, kad toliau tęstume darbą ir, ir išnaudotume maksimaliai patiktą pasiūlymą. Tai susijęs su kitais, e, su keliais mums patiktais pasiūlymais. Noriu paminėti keletą jų. Invest EU, pavyzdžiui investicijų apsaugos stabilizavimo priemonė arba reformų e, remimo programos yra ir kitų, bet konkrečiai noriu pakomentuoti šias tris programas ir man kyla e, susirūpinimas, kad, kad mes rengdami šį nuomonės projektą išsakysime labai apibrieštą galutinę idėją ir pasiūlymus. Uh, Manau, kad reiktų siekti parengti kiek įmanoma platesnio pobūdžio pasiūlymus, e, nes dėl kai kurių pasiūlymų komitetas jau balsavo ir tai yra tinkamas pagrindas mūsų darbui. Dėl to, ką norėjo, dabar perinu prie Kosto Mavridės parengtų komentarų. Bankų sąjungos kūrimo užbaigimas yra jam vienas svarbiausių aspektų. Uh, reikalinga visapusiška bankininkistės sąjunga, kaip ir sutarta buvo pradžioje, tai nutarta jau seniai. Kitas komentaras. Svarsysime Europos semestro reformą ir žinoma, reikia atsižvelgti į naujus aspektus, e, kurie nėra pakankamai aptarti pasiūlyme. Pavyzdžiui, dėl tvarios plėtros ekonominių, socialinių ir aplinkos sauginių pertvarkymų ir kaip juos integruoti į Europos semestrą. Trečiasis pastebėjimas susijęs su būtinybė toliau stiprinti socialinių teisų ramstį. Galbūt atrodo, kad, atrodytų, kad tai nėra kon komiteto srities e, aspektas, bet, pavyzdžiui, MPL komitetas rengia nuomonę šią temą, o kontkomitetas visada akcentavo, kad ekonomikos ir pinigų sąjungos socialinis matmuo neturi būti pamirštas ir todėl neturime pamiršti šio aspekto. E, nuomonių įvairovė ir išsiskiriančios situacijos, e, apie tai taip pat kalba Kostas Mavridės. Dėl naujų įrankių, jis pasisako už juos, bet aš dar kartą norėčiau grįžti prie savo iš anksčiau išsakytų pastebėjimų, kad negalima užbėgti už akių dėryboms, vykstančiams dėryboms dėl e, šių dosie. O kalbėdamas apie sanglaudos fondą, jis nori priminti apie poziciją, dėl kurios jau balsavo mūsų komitetas kad susietumas su makroekonominėmis makroekonominiais reikalavimais ne, neturėtų būti prieštaravimas. Jis primena, koks svarbus yra šis nuomonės projektas, artėjant kitiems Europos parlamento rinkimams ir žinoma, jis yra pasirengęs siekti kompromisu. Ačiū. Dėkuoju. Nematau kitų šešėlinių pranešėjų, gal yra norinčiųjų pasisakyti kitų komiteto narių. Ramon Hauregi, ačiū. E, pirmininkė, pasisakau kaip komiteto narys, nes turėjo galimybę dirbti su ponia Maletič rengiant šį pranešimo projektą ir noriu padėkoti pranešėjai ekonomikos komitete už tai, kad ji palaiko šį pranešimą. Kaip sakė Peramon Žbereš, AFKO komitete rengiame pranešimą, kurį gana pretenzingai pavadinome e, diskusijų dėl Europos ateities pranešimas, tačiau Europos ateitis dar vyk, įvyks kaip nurodoma šiame konstitucinių reikalų komitete rengiamame pranešime, mes bandome aptarti kontekste visų pastaraisiais metais įvykusių diskusijų, patvirtintų pranešimų, taip pat diskusijų dėl Europos ateities kontekste. Taip pat vertinant akivaizdžius faktus, kaip kai, kurios, kai kurie aspektai neveikia, kad, reikia, kad siekiame geresnės integracijos, kad yra daugybė planų. E, šiame pranešime kalbama ir apie ekonomiką, yra atskiras skyrius skirtas ekonomikai. Ir konstitucinis komitetas norėtų, kad būtent ekon komitetas e, pa, pasiūlytų svarbiausias gairės dėl to, kokios turėtų būti šių diskusijų dėl Europos ekonomikos ateities svarbiausios gairės, nes tik šis komitetas galiausiai gali tai nurodyti. E, Ir būtent šiame kontekste akcentuoju, kad e, susitikdama su ponia Maletič, su šešėliais pranešiais, noriu sužinoti, kokiame kontekste turi tai būti diskutuojama ir kad mūsų komitetas patikė visus įgaliojimus šiam komitetui. Nepamirškime, kad 54 reglamento straipsnėje numatyta Ekon ir AFKO komitetų bendradarbiavimas rengiant šį pranešimą ir mūsų siekis logiškai yra toks, kad ekonomikos komitetas visapusiškai įsitrauktų į šį darbą, į konstitucinių reikalų komiteto rengiamą pranešimą. Dėl to, ką sakė ponė Bereš, manau, reikėtų. E, priminti, kad mes nenorime, kad pranešime būtų išvardinti visi įmanomi sprendimai, e, svarstant e, Europos ekonomikos ateitį, bet žinome, norime, kad ekonomikos komitetas mums pristatytų bendrasias linijas dėl svarbiausių aspektų ekonomikos, finansų srityse, kas yra aktualu e, pinigų e, ekonomikos sąjungoje, bankų sąjungoje, fiskalinėje politikoje, daugiametėje finansavimo programoje, e, nustavosiuose ištekliuose, Europos biudžete. Ir kalbant apie visą tai, žinoma, nenorime, kad kom, ekonomikos komitetas inicijuotų nes diskusijas, bet kad apibendrintų tuos dokumentus, kuriuos komitetas, jūsų komitetas jau yra patvirtinęs. Ir todėl, naudodamas šią progą, noriu priminti, kad EFKO komitetas siekia integruoti ekonomikos reikalų komiteto rengiamą dokumentą, pranešimą ir noriu dar kartą pabrėžti, kad esu pasirengęs dirbti dvi šalių pagrindų su ponia Maletič ir noriu padėkoti už bendarbiavimą. Tai tiek. Ačiū. Ar būtų kitų norinčių pasisakyti? Tada pranešėjai žodis. Ačiū. Aš irgi norėčiau pabrėžti, kad e, puiku, jog vyko sklandus bendradarbiavimas su AFKO komitetu ir šio komiteto pranešėjų ir aš tikiuosi, kad galiausiai mums pavyks suderinti mūsų nuomonės ir pasiūlymus, kurie jau numatyti AFKO pranešime, nes yra tam tikrų dalykų, kurie yra susiję su ekonomikos klausimais ir su mūsų įgaliojimais. Tai aš manau, kad mums pavyks e, baigti diskusijas visais tais e, susijusiais klausimais. Ir taip pat visiškai sutinku, kad gal būtų geriau nebandyti šioje nuomonėje kalbėti apie tai, kas turėtų būti aptarima įvairiuose kituose pranešimuose, Aišku, nėra lengva visą tai padaryti, aptarti visus elementus, kai kalbame apie pinigų sąjungą, apie jos gilinimą, apie tai, kad reikalinga konvergencija su valstybėmis narėmis, kurios nepatenka į eurozoną. Aš manau, kad reikia minėti reformų paramos programą ir jos galimybę paremti ne eurozonos valstybių konvergenciją ir panašius dalykus. Ir aš uh, Tikiuosi, kad galiausiai sugebėsime visą tai paaiškinti nuomonėje. Ir taip pat tai, ką minėjo ponė Beres ir ką minėjo jos kolega Mavridės, būtent sanglaudos fondas, kad jis turėtų būti įtraukiamas į nuomonę, kad nereikia tai sėti su makroekonominėmis sąlygomis. Aš manau, kad būtų geriau apie tai kalbėti kita, kitame pranešime, ne čia. Uh, nes turime visą reglamentą, kuris yra su tuo susijęs ir visiškai sutinku, kad reikalingas tvaraus įstymosi matmuo, klimato kaita, socialinės teisės, visa tai e, yra įtraukta, tikiuosi, kad tuo esate patenkinti ir pažiūrėsime, kaip būtų galima laikytis tokio bendresnio požiūrio, kiek įmanoma. Dėkoju. Ačiū. Kągi, nuo pakeitimų svarstymas vyko šiandieną, balsuosime lapkričio 19 dieną ir aišku, tai, ką pasakė ponas Artondo ir AFKO pirmininkė, džiaugiamės, kad jūs čia šiandien atvykote. Mes tikimės kad ekonominės e, pinigų politikos rytyje APKO komitetas irgi apsvarstys e, daugiau tą turinio dalykus, kiek ekon komitetas prisideda prie tos bendros pozicijos. Rengdami savo tekstą, aš, mes tikimės tokio bendradarbiavimo ir labai tyčiai stebėsime tą darbą. Ačiū. Dabar Perėsime prie balsavimų, bet prieš tai dešimties minučių pertrauką dėkoju. So, dear colleagues, uh, please, could you take seat? Mili kolegos, prašau susėsti. Pradėsime balsavimą, bandomai balsavimą. Balsuojam, bandomasis balsavimas. Okay. We, I see other colleagues coming. Matau ir kiti kolegos ateina. Tom, we wait for Tom. Vote. Okay. 39. Okay. Kągi, baigiame balsavimą. 40 balsavo. Puiku. Per važberėž dėl, dėl vedimo tvarkos. Pone pirmininkė, kai mes balsuosime dėl pranešimo dėl tarp valstybinių atsiskaitimų, šioje salėje buvo apsilankę lobistai, kurie įėjo į salę ir bandė išdalinti informaciją, tokius e, lob, lobizmo tokias lapelius, tiesiog bandė mums daryti spaudimą. Aš manau, kad suprantu, kad jie turi teisę įeiti į e, šį pastatą, parlamento pastatą ir čia vaikščioti, bet e, nemanau, kad balsavimo momentu dar gali lobistai ateiti pas mus ir mums pasakyti, kaip mes turėtumėme balsuoti. Ačiū, aš sutinku su jumis, kad tai nėra primtina ir aš norėčiau paprašyti sekretoriato pasidomėti šią situaciją ir užkirsti jai kelią, nes taisyklės labai aiškios. Jų privalu laikytis ir tos taisyklės. Taisyklėse nėra numatyta galimybė reklamuoti savo pozicijos už balsavimo salės ribų. Tai yra tikrai neįmanoma ir neleidžiama. Kągi, Pereisime prie balsavimo ir Ashley Fox pranešimas pirmiausia dėl Europos um, sutelktinio finansavimo paslaugų tiekėjų. Pirmas 137 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikę atmesta. Balsuojame dėl 184 ir iki 186 kartų, kas už, kas prieš, susilaikę atmesta. Toliau 188 ir 189, kas už, kas prieš. Tikriname, prašau balsuot. Closed Balsavimas baigtas. Atmesta. 27 prieš 16 už. 29 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikę atmesta. 190 ir 198, kas už, kas prieš, susilaikę priimta. A kompromisas, kas už, kas prieš, susilaikę priimta. 196 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikę priimta susilaikė atmesta, 31 kas už, 31 pakeitimas kas už, kas prieš susilaikė atmesta, 197 kas už, kas prieš susilaikė atmesta, B kompromisas, pirma dalis, kas už, kas prieš susilaikė priimta. 45 pakeitimas, kas už, kas prieš. Tikriname 45 pakeitimą, prašau. Balsavimas baigtas. Priimta 23 už, 20 prieš. 219 atkrenta. Ir kompromisas, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta 28 pakeitimas, kas už, Atsiprašau, sako pirmininkas. Kągi, 70 pakeitimas kas už, kas prieš, susilaikė atmesta. 262 kas už, kas prieš, susilaikė atmesta. Šimtas dvidešimt penktas, šimtas dvidešimt pirmas, kas už, kas prieš susilaikė atmesta. 187, kas už, kas prieš susilaikę priimta. 220, kas už, kas prieš susilaikę priimta. 28 atkrenta. Toliau J kompromisas Kągi, J kompromisas, kas už, kas prieš, susilaikę, atmesta. Tai balsuojame dėl 71 ir 265, kas už, kas prieš susilaikę atmesta. 266, kas už, kas prieš susilaikę atmesta. 264, kas už, kas prieš susilaikę atmesta. 267, kas už, kas prieš susilaikę atmesta. C kompromisas, kas už, kas prieš susilaikę priimta. D kompromisas, kas už, kas prieš susilaikę atmesta. 224 pakeitimas. Keturiasdešimt devintas, kas už, keturiasdešimt devintas, kas už, prieš susilaikę priimta, E kompromisas, kas už, kas prieš susilaikę priimta, F kompromisas, kas už, kas prieš susilaikę priimta, 235, kas už, 235 pakeitimas, kas už, kas prieš. Tikriname, prašau. Balsavimas baigiamas. Patvirtinta G kompromisas, kas už, kas prieš, susilaikę, priimta. 238 pakeitimas, kas už, kas prieš. Tikriname 238, prašau. Balsavimas baigtas. Atmesta. 239, kas už, kas prieš, susilaikę, priimta. H kompromisas, kas už, kas prieš, tikriname. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Toliau ką? Kompromisas, kas už, kas prieš. Susilaikę, priimta. L kompromisas, kas už, kas prieš, susilaikę, priimta. M kompromisas, kas už, kas prieš, susilaikę, priimta. 226 pakeitimas, kas už, kas prieš. Tikriname, prašau balsuoti. 226. Balsavimas baigiamas. Patvirtinta. 28. 2 atkrenta. N kompromisas, kas už, kas prieš susilaikė. Patvirtinta. O kompromisas, kas už, kas prieš susilaikė. Patvirtinta. P kompromiso pirma dalis, kas už, kas prieš susilaikė patvirtinta, antroji dalis. Tikriname pirmąją dalį. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Antra dalis, kas už, kas prieš, susilaikė patvirtinta. Q kompromisas, kas už, kas prieš, susilaikė priimta. 316 pakeitimas kas už, kas prieš, susilaikę, atmesta. Ir kompromisas, pirma dalis, kas už, kas prieš, susilaikę, priimta. Antra dalis, kas už, kas prieš, susilaikę, patvirtinta. Norite patikrinti? 109 kas už, prieš, susilaikę, EPP prieš 109. Tikriname. 109. Balsavimas baigiamas. Patvirtinta. 23 už, 20 prieš. Toliau 110. Kas už, kas prieš susilaikė. Patvirtinta. 111 su žodiniu pakeitimu, kurį pateikė pranešėjas, kas už, kas prieš. EPP, kaip balsuoja dėl žodinio pakeitimo, už. Tikriname, prašau. Balsavimas baigiamas. Patvirtinta. AA kompromisas, kas už, kas prieš. Tikriname. Balsavimas baigiamas. Patvirtinta 115 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikę, patvirtinta. AB kompromisas, kas už, kas prieš, susilaikę, patvirtinta. 132 pakeitimas su žodiniu pakeitimu, kurį patikė pranešėjas. Du žodiniai pakeitimai čia yra. Antrasis žodinis pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Tikriname, prašau. Balsavimas baigtas. Patvirtinta 24 už 20 prieš. Toliau balsuojame dėl kelių pakeitimų kartu 133 ir 134. Kas už, kas prieš, susilaikę, EPP prieš. Tikriname. Prašau balsuot. Balsavimas baigtas. Atmesta. S kompromisas kas už, kas prieš susilaikę patvirtinta. 333 pakeitimas kas už, kas prieš susilaikę patvirtinta. 334 kas už, kas prieš susilaikę patvirtinta. T kompromisas kas už, kas prieš susilaikę patvirtinta. Antras pakeitimas kas už, kas prieš susilaikę patvirtinta. U kompromisas Kas už, kas prieš susilaikė patvirtinta. Ketvirtas pakeitimas, kas už, kas prieš susilaikė patvirtinta. 145, kas už, kas prieš susilaikė atmesta. 146 kas už, kas prieš susilaikė patvirtinta, 147 kas už tikriname 147. Balsavimas baigtas. Atmesta 25 prieš 19 už, 148 kas už, kas prieš, susilaikė atmesta. V. Kompromisas kas už, kas prieš susilaikė patvirtinta. 156 pakeitimas kas už, kas prieš susilaikė atmesta. 157 kas už, kas prieš susilaikė atmesta Atmesta 158, kas už, kas prieš susilaikė. Atmesta 159, kas už, kas prieš susilaikė. Atmesta. Z kompromisas, kas už, kas prieš susilaikė. Atmesta. Taigi, 151, kas už, kas prieš susilaikė. Atmesta. 160, kas už, kas prieš susilaikė. Atmesta. Šeštas, kas už, kas prieš susilaikė. Atmesta. 150, kas už, kas prieš susilaikę patvirtinta 162, kas už, kas prieš susilaikę patvirtinta 161, kas už, kas prieš susilaikę atmesta. Septintas, kas už, kas prieš susilaikę patvirtinta, 163, kas už, kas prieš. Tikriname 163, prašau. patvirtinta. Balsavimas baigtas. Taip, patvirtinta. Aštuntas pakeitimas, kas už, kas prieš susilaikę, patvirtinta. W kompromisas, kas už, kas prieš susilaikę, patvirtinta. X kompromisas, kas už, kas prieš susilaikė patvirtinta. Dešimtas pakeitimas, kas už, kas prieš susilaikė patvirtinta. Vienuoliktas, kas už, kas prieš susilaikę patvirtinta, 12 kas už, kas prieš susilaikę patvirtinta, 170 kas už, kas prieš susilaikę patvirtinta, 14 kas už, kas prieš susilaikę patvirtinta, 15 kas už, kas prieš susilaikė patvirtinta, 16 kas už, kas prieš susilaikė patvirtinta, 171 kas už, kas prieš susilaikė patvirtinta, 17 kas už, kas prieš susilaikė patvirtinta, 172 kas už, kas prieš susilaikė patvirtinta, 18 kas už, kas prieš susilaikė patvirtinta, 173 kas už, kas prieš susilaikė atmesta, 19 kas už, kas prieš susilaikę patvirtinta, 20 kas už, kas prieš susilaikę patvirtinta, Y kompromisas, kas už, kas prieš susilaikę patvirtinta, 22 kas už, kas prieš susilaikę patvirtinta, 23 kas už, kas prieš susilaikę patvirtinta, 24 kas už, kas prieš susilaikę atmesta, 25 kas už, kas prieš susilaikę patvirtinta, 26 ir 180 ir 181. Ne. 26 ir 180. Kas už? Kas prieš susilaikė patvirtinta 181 atkrenta. 182 atsimtas, 27 ir 183 Atsiimtas. Gerai, 27.183. Kas už, kas prieš. Susilaikę patvirtinta. Balsuojame dėl komisijos pasiūlymo su pakeitimais ir pataisimais. Tvirtinis balsavimas. Prašau balsuoti. Balsavimas baigtas. 38 už, 5 prieš, nieks nesusilaikė. Balsuojame dėl sprendimo pradėti tarp institucinės dėrybas. Vardinis balsavimas, prašau balsuot. Balsavimas baigtas. 38 už, 4 prieš, 2 susilaikė. Kvalifikuotoje daugumą turime, sveikiname pranešėją. Pereiname prie kito. Sutelktiniais finansavimas 2. Vadinkim taip. Karolin naktį gal. C kompromisas kas už. Prieš susilaiko priimta. B kompromisas už. Prieš susilaiko priimta. A kompromisas už. Prieš susilaiko priimta priimta. Žodinis pakeitimas antrai konstatuojamai daliai, kas už, kas prieš, susilaiko priimta. Žodinis pakeitimas trečiai konstatuojamai daliai už, prieš, susilaiko priimta. Šeštas pakeitimas už, prieš, susilaiko atmesta pasiūlymas dėl e, komisijos pasiūlymas su pakeitimais, vardinis balsavimas, prašom balsuoti. Balsuoti baigiame. 41 už 2 prieš susilaikiusių nebuvo pritarta. Dabar balsuojame dėl sprendimo padėti mm, tarp institucinės dėrybas. Vardinis balsavimas, prašom balsuoti. Balsuoti baigiame. 40 už 3 prieš susilaikiusių nebuvo sveikiname pranešėją. Toliau. Tvarus finansai. Paul Tang. Atskleidimas ar finansavimas. 47 pakeitimas. Kas už, kas prieš. EPP už. Susilaiko priimta. A kompromisas už, prieš susilaiko priimta. 91 pakeitimas už, prieš susilaiko priimta. 94 pakeitimas už, prieš susilaiko priimta. B kompromisas už, prieš susilaiko priimta. 18 pakeitimas už prieš susilaiko priimta. 109 pakeitimas už prieš susilaiko atmesta. 19 pakeitimas už prieš susilaiko. Pasitikrinkime elektroniškai, prašom. Vote is closed. Balsuoti baigiame. Atmesta 21 prieš 18 už. C kompromisas kas už, kas prieš susilaiko priimta. D kompromisas pirma dalis, kas už, kas prieš susilaiko priimta. D kompromisas antra dalis, kas už, kas prieš susilaiko priimta. E kompromisas pirma dalis už, prieš susilaiko priimta. E, E kompromisas antra dalis, kas už. Pasitikrinkime elektroniškai. Balsuoti baigiame. Atmesta 22 e, prieš 16. Štai tada balsuojame Dėl atsarginių. 181 už, prieš susilaiko atmesta, 180 už, prieš susilaiko atmesta, 32 už, prieš susilaiko atmesta. B kompromisas už, prieš susilaiko priimta. H kompromisas už, prieš susilaiko priimta. I kompromisas už, prieš susilaiko priimta. 28 pakeitimas už prieš. Pasitikrinkime elektroniškai. Vote is closed. Balsuoti baigiame. Atmesta 22 prieš 21 už. 229 pakeitimas už prieš susilaiko atmesta. 230 už, prieš, susilaiko, atmesta. 231 ir 233 už, prieš, susilaiko, atmesta. 232 už, prieš, susilaiko, atmesta. 235, 236 už, prieš, susilaiko. Pasitikrinkime dėl šių pakeitimų. Vote is closed. Balsuoti baigėme. Atmesta 22 prieš 20 už. 237, 237 pakeitimas už prieš susilaiko priimta, J kompromisas už prieš susilaiko priimta, 241 pakeitimas už žodinių pakeitimus ir paspėti kainien už prieš susilaiko priimta. F kompromisas už prieš susilaiko priimta. K kompromisas už prieš susilaiko priimta. L kompromisas už prieš susilaiko priimta. M kompromisas už prieš susilaiko priimta. N kompromisas už prieš susilaiko priimta. O kompromisas už prieš susilaiko priimta. P kompromisas už prieš susilaiko priimta. Q kompromisas už prieš susilaiko priimta. Šeštas pakeitimas už prieš susilaiko priimta. R kompromisas už prieš susilaiko priimta. S kompromisas už prieš susilaiko priimta. 77 pakeitimas už prieš susilaiko priimta, 7 pakeitimas už žodinių pakeitimo pranešė už prieš susilaiko priimta, 78 pakeitimas už prieš susilaiko priimta, 79 pakeitimas už prieš susilaiko. Pasitikrinkime elektroniškai, prašom. Vote is closed. Balsuoti baigiame atmestą. 24 e, prieš 18. Tai kompromisas už prieš susilaiko priimta, U kompromisas už prieš susilaiko priimta. Balsuojame dėl komisijos pasiūlymo su šiais pakeitimais ir vardinis balsavimas. Prašom balsuoti. Balsuoti baigėme. 41 už 2 prieš susilaikysiu nebuvo. Balsuojame dėl sprendimo pradėti trišalės dialogo dėrybas. Prašom balsuoti vardinis balsavimas. Vote is closed. Balsuoti baigiame. 39 už 2 prieš 0 susilaikiusius. Sveikiname pranešėją. Now we, uh, move to Eva Maidel. Toliau Evos Maidel pranešimas dėl mokesčių už tarpvalstybinius mokėjimus. 62 pakeitimas, kas už, kas prieš susilaikė pritarta. Minus A kompromisas. Čia kažkas nauja. Kas už, kas prieš susilaikė pritarta. 65 pakeitimas už, prieš susilaikė pritarta. A kompromisas. Paprastas. Kas už, kas prieš susilaikė pritarta. B kompromisas už, prieš susilaikė pritarta. C kompromisas už, prieš susilaikė pritarta. D kompromisas už, prieš susilaikė pritarta. E kompromisas už, prieš susilaikė pritarta. Penkioliktasis pakeitimas už prieš susilaikė pritarta. Šešioliktasis už prieš susilaikė atmestas. Septynioliktasis už prieš atmestas. Susilaikė atmestas. G kompromisas už prieš susilaikė pritarta. Dvidešimtas pakeitimas už prieš susilaikė pritarta. H kompromisas už prieš susilaikė pritarta. Į kompromisas už, prieš susilaikė pritarta. J kompromisas už, prieš susilaikė pritarta. K kompromisas už, prieš susilaikė pritarta. L kompromisas už, prieš susilaikė pritarta. O kompromisas už, prieš susilaikė pritarta. Balsuojame dėl komisijos pasiūlymo su pakeitimais. Vardiniu balsavimu prašau balsuoti. Balsavimas baigtas. 37 už, 3 prieš, 3 susilaikę. Dabar balsuojame dėl sprendimo pradėti trišalės dėrybas. Prašau balsuoti vardiniu balsavimu. Balsavimas baigtas. 38 už, 5 prieš, niekas nesusilaikė. Sveikiname pranešėją. So, uh, Kolegos, baigėme darbą. Kitas mūsų posėdis vyks pirmadienį, lapkričio 12 e, nuo 7.30 iki 10.30.